Gerbėmiai kolegos, pirmiausia, prašau išbandyti balsavimo sistemą. Balsuokime. EPP frakcijos vienu nariu per daug. Dabar viskas regis tvarkoj. Ar yra kolegų, kurie neturi balsavimo kortelių ir norėtų, kad būtų jų balsas įskaičiuotas pakėlus ranką. Visi turite korteles. Kągi, vis tiek, EPP frakcijos vienų narių per daug, sako pirmininkas. Vis dar per daug EPP narių balsavo. Vis dar vienu EPP nariu per daug. Kągi, Kągi, gerbėmiai kolegos. Sekretoriatas, kuris yra tikrasis vadovas, prašė manęs, kad balsuotume dėl pono Baje ir ponios Regner. Pranešimo 35 pakeitimas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime, balsuojame elektroniniu būdu, prašom. Atsiprašau, pirmininkas, pakeitimas tvirtinamas. 36 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 37 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 109 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. 110 pakeitimas už prieš susilaikę. Sakyčiau, kad atmestas, sako pirmininkas, bet pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmestas pakeitimas. Toliau. A. Kompromisinis. A. Kas už? Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. Kompromisinis B. Už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 131 pakeitimas. Už. Prieš. Susilaikę Atmesta. Penkioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 161 už, prieš. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. 161 pakeitimas. EPP narių per daug, sako pirmininkas. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 162 už, prieš, susilaikę, atmesta, 163 už, prieš, susilaikę, Pasitikslinkime, prašom. Elektroniniu būdu balsuojam. Pradedame balsuoti. 163 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 164 už, prieš, susilaikę, atmesta. 165 už, prieš, susilaikę, atmesta. Pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Atmesta. Kompromisinis C. Už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 207 pakeitimas už 207 už prieš susilaikę. Du šimtai šeštas pakeitimas, sako pirmininkas. Ne, jisai suderinamas. 206 pakeitimas balsuojam. SND per daug vienų narių. Balsuoti baigiame. Patvirtinta. 207 už. Prieš susilaikę atmestą. 207 pasitikslinkime. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. D. Kompromisas. Pone Rosatė. Pone pirmininkė, dėl darbo tvarkos yra du alternatyvus kompromisiniai variantai. Kompromisą D pateikia bendra pranešėjai, o alternatyvą pateikia trys pranešėjai politinės frakcijos. Pagal taisyklės mes turime balsuoti už šiuos kompromisinius pakeitimus tiek, kiek jie nesutampa su pradiniu tekstu. Alda grupės, Alda frakcijos pakeitimas, mano vertinimu, yra per platus dėl dviejų dalykų. Dėl uh, apsauginės nuostatos um, laiko termino, nes laiko terminas nenurodytas, o bendra pranešiai nurodo uh, saugiklio tam tikrą galiojimo laiką ir antra priežastis komisijos funkcijos. Alde frakcijos pasiūlyme einama per toli, nes komisijai suteikiama pagal jų pateiktą kompromisinį variantą per didelį įgaliojimai. Todėl siūlyčiau pirmiausia balsuoti pirmininkę dėl ALDE frakcijos pateikto kompromisinio varianto. Ačiū, Evelin Regner. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tiesą pasakius, ko gero, manau kitaip, nes vadovaujantis darbo tvarkos taisyklėmis tie kompromisiniai variantai, išplėstiniai kompromisiniai variantai yra būtent tie variantai, dėl kurių pirmiausia reikia balsuoti. Perėti į anglų kalbą klausė ponė Regner. Ne, galiu kalbėti vokiškai, taigi. Aš nesutinku su tokia nuomonė, nes pagal uh, procedūros taisyklės plačios apriepties pakeitimai yra tie, dėl kurių pirmiausiai turime balsuoti. Ir aš manau, kad e, teisės tarnyba turėtų pateikti savo nuomonę šiuo klausimu. Pirmininkas, na kągi, aš aptarsiu šį klausimą su bendra pirmininku ir e, kitaip mes atsidūrėme labai nepatogioje padėtyje. Ir pagal mūsų tarnybos nuomonę mes turime kalbėti apie kompromisinius, didžiuosius kompromisinius pasiūlymus pirmiausiai, nes jais kalbama labai, nes jie labai plačios apriepties, daug platesni negu kad komisija savo tekste nurodo. Taigi, D kompromisinį atveju, jeigu dėl jo balsuosime, bendra pranešėjų turiu galvoje kompromisinį variantą, tai jisai tada jį patvirtinus reikš, kad bus susiaurintos išmintės. O dėl galiojimo tai bus 2 metai plus 2 metai pratesimo. Taigi, alternatyvus D kompromisinis variantas yra artimesnis komisijos pasiūlymai. O mano nuomonė ir tarnybos nuomonė Pirmiausia, dėl to ir reikia balsuoti. Labai apgailestauju, kad dabar mes turime taip balsuoti, nebent bendra pirmininkas laikysis kitos nuomonės, bet manau, kad jis laikysis mano, nuo, mano išdėstytos pozicijos. Taigi techniniai dalykai yra tik techniniai dalykai, o nebūtų gerai kažkaip aiškintis savarankiškai procedūrinės taisyklės, nes mes sukursime nereikalingą precedentą. Todėl aš tikrai primiktinai laikausi nuomonės, kad aš ir kartu ponas Svoboda laikytųsi e, būtent techninių išaiškinimų nuostatų, o ne politizuotų, kokios turėtų būti e, procedūrinės taisyklės. kad e, neusitęstų šį diskusiją. Pasakysiu, kad sutinku su ponu Gualtieri ir mes turime balsuoti. pagal procedūros teisiklės. Pirmiausia dėl kompromisinio D, o paskui dėl kompromisinio D antrojo pasiūlymo, nes, kaip matau, dabar yra nesutairimų salėje Kągi, balsuosime tada gal taip, sako pirmininkas. Jeigu niekas nenori, kad būtų balsuojamas slaptai, tai mes balsuosime atvirai, bet sakyčiau, kad reikia žalias spalva pažymėtas tekstas yra tas, kuris yra balsavimo lape, o raudona yra tai, kas siūlo ponas Rosatai. Taigi, yra tai, kas įtraukta į balsavimo sąrašą. Kaip jūs suprantate, mes iškilo nesutarimų ir todėl pirmiausia turiu pasakyti, kad mes viešai balsuosime. Ar kas nors norėtų balsuoti slaptų balsavimu? Taigi, pradėkime balsuoti. Balsuoti baigiame. Kągi, e, balsavome dėl procedūrinės taisyklės ir laikysimės to pirminio varianto, pagal kurį buvom nusprendę balsuoti. Taigi, D kompromisinis variantas už, prieš, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiam. Atmesta. Alternatyvus kompromisinis D pasiūlymas. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Patvirtinta. Kągi, toliau. 221 pakeitimas. Už, prieš, pasitikslinkime, balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. Atmesta. Du šimtai trisdešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. Du šimtai trisdešimt pirmas už, prieš, pasitikslinkime. Du šimtai trisdešimt pirmas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiam. Atmesta. 232 už. Prieš. Pasitikslinkime, nes e, neaišku. Balsuojam. Balsuoti baigiam. Atmesta. E. Kompromisinis pakeitimas už prieš susilaikę patvirtinta. 236 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 237 už, prieš, susilaikę. Gal pasitikslinkime, sako pirmininkas, elektroniniu būdu balsuojam. Balsuoti baigiam. Atmesta. 238 už, prieš, susilaikę, atmesta. 239 už, prieš, susilaikę, atmesta. 240 už, prieš, susilaikę, atmesta. 241 už, prieš, susilaikę, atmesta. Tai 41 pakeitimas. Ir 42 yra tapatus. Balsuoti baigiam. Atmesta. 243 už prieš, susilaikę patvirtinta, 244 už, prieš. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiam. Atmesta. 245, 31

Pasitikslinkime. 246-47 pakeitimai. Balsuokime elektroniniu būdu. Atmesta. Du šimtai kešim aštuntas už, prieš, susilaikę, atmesta. Du šimtai. Ne, pasitikslinkime, prašo nariai. 248. Balsuoti baigiam. Atmesta. 249 už, prieš, susilaikę, atmesta. Ne, nepasitikslinsime. 259 už, prieš, susilaikę, atmesta. 260. Dvi dalis. Pirma dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antra dalis. Galim pasitiksinti, sako pirmininkas. Pirma dalis balsuojama elektroniniu būdu. Balsuoti baigia. Patvirtinta. Atsiprašo pirmininkas. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikę. Atmesta. 261. Pasitikslinkime. Balsuoti baigiame. Priimta. Aiškiai kelkite rankas. 261. Kas už, prieš. Dar kartą pakartokime. 261. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 262. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 263. Kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime. Baigiame balsuoti atmestą. F kompromisinis pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimt ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 266. Atsiprašau, 267. Kas už? Prieš? Pasitikslinkim. Baigiame balsuoti. Priimta. G kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 271, 272 kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime, balsuokime. Balsuoti baigiame, atmesta. 38 kas už, prieš, pasitikslinkime, balsuokime. Vienu EPP nariu per daug. Baigiame balsuoti. Priimta. Vieno balsos persvara. Kas pir, pirmas pakeitimas, kas už, prieš. Pasitikslinkime. Pirmas pakeitimas. Atsiprašau, neturėjome balsuoti dėl pirmo pakeitimo, turėjome iš karto pereiti prie 39 pakeitimo, taigi baigėme balsuoti. Ir dabar balsuojame dėl 39, kas už, prieš, pasitikslinkime, balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 40 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, kad priimta tą pačią balsų daugumą. 41. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta dviejų balsų skirtumų. 42. Kas už? Prieš. Prieš. Susilaikė. Kokia yra EPP pozicija? Priimta. 45. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 46 kas už, prieš susilaikė atmesta, 47 kas už, prieš, susilaikė, pasitikslinkime, 47 pakeitimas. Baigiame balsuoti, priimta. 48 kas už, prieš, susilaikė, sakyčiau, priimta. 49 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 50 kas už, prieš, susilaikė, priimta, pasitikslinkime. Baigiame balsuoti, priimta. 51 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 52 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 53 kas už, prieš. Pasitikslinkime. 53 balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 50. 55. Kas už? prieš, susilaikė, priimta. Pasitikslinkime, 55. Baigiame balsuoti, priimta. 58. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 56. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 57. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 59. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 60. Kas už? prieš susilaikė priimta, 61 kas už, prieš susilaikė Atmestas 62, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikslinkime. Manau, kad atmestas. Baigiame balsuoti. Priimta. Gerai, kad pasitikslinome 64, kas už, prieš. Pasitikslinkime 64. Vieno EPP narių per daug balsavo. Baigiame balsuoti. Atmesta. H. Kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 74. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 75. Kas už? Prieš. Manau, kad atmesta, bet pasitikslinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta vieno balso skirtumu. Į kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 80 kas už, prieš turėtų būti atmesta, bet pasitikslinkime 80 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Lygiai buvo balsuota 9-2. Kas už? Prieš Pasitikslinkime. 9-2 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienu balsu. 81 kas už. Prieš. Susilaikė. Manau, kad atmesta, bet pasitikslinkime. Baigiame balsuoti. Lygiosios. Atmesta. 82. Gerai, kad pasikslinome, taigi kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. J kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. K kompromisas, kas už, prieš susilaikė, priimta. DV4, kas už, prieš susilaikė, priimta Pasitikslinkime, dėvė ketvirtas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 96. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 5. Už. Prieš Pasitikslinkime. Penktas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Atmesta. 9.5. Kas už? Prieš. Pasitikslinkime 9.5. Baigiame balsuoti. Lygiai nariai balsavo 96, kas už, prieš. Pasitikslinkime. Turime pasitikslinti rezultatus. Deve šeštas, taip. Atmesta. 97. Kas už, prieš. Susilaikė. Atmesta. 98. Norite pasiksinti dėl 97? Gerai. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 98 už. Prieš. Pasitikslinkime. 98 pakeitimas. Pasitikslinkime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienu balsu. L kompromisas kas už. Kas už. Prieš. Pasitikslinkime. L kompromisas. Priimta. 103. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikslinkime, manau, kad bus atmesta, bet balsuokime. Dar keli kolegos turi balsuoti. Balsuoti baigiame atmestą. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Aštuntas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šimtas šeštas, kas už, prieš. Pasitikslinkime, šimtas šeštas pakeitimas. Baigiame balsuoti. Priimta. 107 kas už. Prieš susilaikė, priimta. 108. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Balsuojame dėl pakeisto komisijos pasiūlymo. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Priimta. Ir dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas su taryba. Trisdešimt aštuoni už, devyni prieš, trisdešimt šeši susilaikė. Toks buvo rezultatas. Atsiprašau, sako pirmininkas. Taigi dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas su taryba. Mums reikalinga kvalifikuota dauguma. Mums reikalinga kvalifikuota balsų dauguma. Galime keletą akimirkų pagalvoti. būkime kantrus. Jeigu norite įti plenarnį posėdžių salę, arba galite susilaikyti, arba tai techninis patarimas, bet vyksta dabar balsavimas. Bet jūs esate pranešėjas, jūs galite informuoti mus Ponas Bai. Pirmininkė, aš patvirtinu, kad jūri pranešėja ir aš mes norime eiti į plenarinę sesiją. Taigi, pirmininkas, taigi jūs siūlote balsuoti neigiamai, minusas. Bet kokia atveju reikia balsuoti, taigi pradedame balsuoti. Yes, Vienu SND frakcijos nariu per daug. Vis dar vienu nariu per daug. Gerai, balsuoti baigiame. Lygiosios, bet mums reikia, pirmininkas sako, kvalifikuotos balsų daugumos. Bet aš padariau klaidą. Vis tik aš buvau teisus, kalbėdamas apie kvalifikuotą balsų daugumą. Messieurs les présidents, j'aimerais juste vous... Gemeras pirmininkė, aš norėjau jūs informuoti, kad ENF frakcija pateiks mažumos nuomonę dėl šio teksto. To, As... Gerai, suteiksiu žodį norintiems pasisakyti. Kaip sakiau, e, mums reikalinga narių, nebalsuojančiųjų, bet narių kvalifikuota balsų dauguma. Taigi mums e, trūksta gerokai kitos e, daugumos. Prašom, galite kalbėti. Oui, merci, les... Ačiū pirmininkė, Aš tik norėjau pabrėžti, kad NF frakcija pateiks mažumos nuomonę dėl šio teksto. So, Ačiū Jums už pateiktą informaciją. Šis posėdis yra baigtas. Bendras posėdis su ekonomikos reikalų komitetu yra baigtas. Kolegos, Teisės reikalų komitetas tęsia savo posėdį šioje posėdžių salėje, todėl noriu paprašyti visų kitų narių palikti posėdžių salę.